ir komisija išklausė labai didžiai jūsų ir, kaip sakė e, tarybos atstovas, mes atsižvelgsime į jūsų diskusijas ir balsuodami penktadienį. Dėkoju. Voilà, Ačiū poniai Malmström. Diskusijos šią temą baigtos. Balsavimas įvyks pirmąją, pirmąją plenarinės sesijos savaitę, gegužės mėnesį. Ir dabar Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl keliaivių duomenų įrašų. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį tarybos vardu kalbėsinčiam ponui Lopis Garydą. Gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo Pirmininkaujanti valstybė parlamentui pateikė du susitarimus reglamentuojančius e, lėktuvių keliaivių duomenų e, tvarkymą. Tai yra vadinamieji PNR susitarimai. Tai yra vienas skirtas e, e Junktinėms valstijoms, kitas Australijai ir prašyta parlamento pritarti šiems susitarimams, kad jie įsigaliotų. Šiuo metu E, jie yra taikomi tik tai pereinamojo laikotarpio sąlygomis. Taigi, remiantis Lietuvano sutartimi, e, parlamentas turi e, nuspręsti, ar jisai pritarė šiems sustarimams. Čia yra kalbama, kokiomis sąlygomis su trečiosiomis šalimis yra keičiamasi lėktuvų keliaivių duomenimis. Kalbame apie keliaivius, kurie skrenda iš ES. Taryba mano, kad parlamento abejonės dėl to, kas jau buvo aptarta pastaruoju metu, dėl lėktuvų keliaivių duomenų rinkimo, e, jau buvo išreikštos. Tai yra, pavyzdžiui, kai asmuo įtrauktas į keliaivių sąrašą ir kad galėtų e, laisvai keliauti iš ES Taryba komisija paragino parengti bendrąją orientacinį e, gairių dokumentą. Mums pateiktas rezoliucijos projektas mums atrodo labai teisingas ir mus visai patenkina. Čia yra atsispindi konstruktyvus e, požiūris, nors dėl šio sustarimo dar nenumatytas balsavimas, e, jis dar neįvyko rezoliucijos projekte yra reikalaujama sukurti atitinkamą e, minėtų sustarimų e, įvertinimo mechanizmą. Mes turime e, ataskaitą dėl susitarimo su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimo ir kai komisija pateiks savo rekomendacijas, tada taryba taip pat pateiks savo poziciją. O dėl sustarimo su Australija dar nebuvo jokio e, e, sustarimo veikimo peržiūros. E, taigi komisijai perduodama užduotis e, atlikti tokią peržiūrą prieš e, e pateikiant į naują dėrybų mandatą. Kai dėryba turės naują, naujosius dėrybų e, su Junktinėmis valstijomis ir e, Australija įgaliojimus, tuomet taryba juos deramai įvertins atsižvelgdama į Europos parlamento reikalavimus. Dėl tarybos e, kreipimosi į Europos parlamentą ir komisiją. Čia mes kalbame apie E, plataus masto lėktuvų keliaivių duomenų reglamentavimą. Norėčiau Jums priminti, kad 2007 metais buvo pasiūlytas e, pagrindų susitarimas, pirmininkaujant Švedijai, buvo priimtas sprendimas netesti diskusijų dėl šio pagrindų sprendimo, kadangi pirmininkaujantį Švediją visiškai teisėtai mane, jog pirmiausia turi įsigalioti Lisabono sutartis ir e, visas šis reikalas pereitų į bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Taigi būtų įtrauktas ir Europos parlamentas į šį procesą. Todėl taryba nieko nepasakė apie bendruosius e, e, principus dėl keleivių duomenų perdavimo ateityje kol komisija pateiks savo e, direktyvą dėl šių duomenų reglamentavimo. Ir tada stumsimės toliau, e, traukdami į šį procesą ir Europos parlamentą. Mes visi daugiau mažiau laikomės vieningo požiūrio Tai atsispindi ir parlamento rezoliucijos projekte, kuris mums taip pat tikrai priimtinas, mes jam pritarėme. Ir trys elementai yra verti dėmesio, tai yra duomenys turėtų būti naudojami tik tai e, tikslingai, konkrečiam tikslui. Mes apie tai jau kalbėjome diskutuodami apie SWIFT sustarimą. Antras dalykas tokių duomenų rinkimas turi vykti e, remiantis duomenų apsaugos reikalavimais ir standartais ir reikia užtikrinti tam tikras saugumo garantijas perdodant duomenis tai tre, tre, trečiosiom šalims. Aš manau, kad tai yra trys svarbiausi principai, kurie yra dalis e, rezoliucijos projekto ir mes jiems visiškai, visiškai pritarėme. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkoju, ponai Lopės Gerydo, pasisakys komisijos narė Malstrom. Dėkoju, pirmininkė, tarybos pirmininkė. E, Keliaivių duomenų įrašų svarba pripažįstama visam pasaulyje, tame tarpė ES valstybėse, jie yra svarbus kovojant su terorizmu ir nusikalstamumu. Tuo pat metu reikia užtikrinti, kad tokie duomenys e, būtų naudojami tik tai e, konkrečiais tikslais e, tiesiai saugos institucijų. E, dabar mes jums, jūsų pritarimu, pateikėme du sustarimus su JAV ir Australija. Savo rezoliucijoje jūs siūlote atidėti pritarimą ir prašote, kad komisija iš naujo dėrėtųsi dėl tų dviejų sustarimų, remiantis naujų dėrybinių mandatų. Aš manau, tai išmintinga strategija. Rezoliucijoje jūs taip pat minite e, PNR sustarimą su Kanada. Reikia pasakyti, kad egzistavę dokumentai e, neteko galios pereitų metų rugsėjo 27 dieną, todėl su Kanada reikės persidėrėti. Dėl praktinių priežasčių to nebuvo galima padaryti. Bet tai nesumažino duomenų apsaugos lygio, kai kalbame apie Kanadai perduotus keliaivių duomenų įrašus. Sustarimai su Kanada vis galioja ir Kanados sienų apsaugos tarnyba komisijai, tarybai ir valstybėms narėms pranešė, kad jos įsipareigojimai tebe galios iki įsigaliojant naujam susitarimui. Dėkuoju pranešėjai Sofie Intveld komitetams ir Europos parlamentui už jų nuomonę. Ir už tai, kad sudaryti sustarimai išliks galioje iki naujų susitarimų sudarimo. E, eina kalba apie bendrą tokių susitarimų e, paketą, į kurį jais komunikatas apie PNR duomenų panaudojimą. Antra, e, bus dviejį dėrybiniai mandatai susitarimui su Australija, JAV ir Kanada ir pagaliau Europos komisijos pasiūlymas dėl poveikio įvertinimo. E, tame pakete bus atsižvelgta į jūsų rekomendacijas išreikštas šioje rezoliucijoje ir 2008 metų rezoliucijoje. Bus atsižvelgta taip pat į em, ES domenų apsaugos priežiūros institucijos e, nuomonę. Svarbu išlaikyti ES keliaivių duomenų įrašų sistemą. Taigi, baigdama, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad sveikinu šią rezoliuciją ir veiksiu sutinkamai su rekomendacijomis ir laukiu gero darbo su jumis. Dėkoju, poniai komisariai. Dabar pasisakys kalbėtojų politinių frakcijų vardu ponas Akselvos. Dvi minutės. Ačiū, ponė komisijos narė, ponė tarybos pirmininkė. Su e, lėktuvų keliaivių duomenų įvertinimu bus panašiai kaip ir su Svifto atveju, kaip bus stengiamasi suderinti saugumą su duomenų, e, tai yra teisė į, teisės į privatumą apsaugą. E, Mums reikia suvokti, kad Europoje ir visame pasaulyje, kur yra didelis mobilumas, e, spartus duomenų perdavimas ir keitimasis jais neužtikrins automatiškai saugumo. E, turint omenyje, kad būtina apsaugoti e, privat, asmenų privatumą ir aš manau, kad yra būtina skirti, daryti skirtumą tarp e, jautrių e, asmenų duomenų ir duomenų skirtų išsiaiškinti e, duomenų sąsają su terorizmu ar panašiai. Žinoma, nėra jokių abejonių, kad į susitarimą reikia įtraukti įvairiausius aspektus susijusius su duomenų saugojimo laikotarpiais, jų ištrinimo momentu ir panašiai. Aš manau, kad e, keisdami, e, keisdamiesi lėktuvų keliaivių duomenimis mes turėtume e, kovoti su tokiais sunkiais su nusikaltimais kaip narkotikų, priekyba narkotikais, vaikų pornografija ir panašus kiti sunkus nusikaltimai. reikėtų nukelti sprendimą dėl lėktuvų keliaivių duomenų e, susitarimo, kad komisijai būtų sukurtas pakankamai stiprus dėrybų pagrindas, e, kad būtų atsižvelgta į mūsų pastabas ir reikalavimus. Galbūt ateityje turėsime galimybės pasvarstyti, kaip e, kovą su e, terorizmu reikėtų vykdyti drauge su mūsų transatlantiniais partneriais e, vienoje bendroje institucijoje. Tai būtų žingsnis didesnio globalizavimo link ir didesnio bendradarbiavimo globalioje aplinkoje link. Ponas Zipelis, keturios minutės. Pone Zipel. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti keletą esminių dalykų. Lyginant su SWIFT susitarimu yra bendrų dalykų, tačiau yra ir skirtumų. Europos parlamentas šiandieną turėjo balsuoti dėl lėktuvų keleivių duomenų perdavimo susitarimo, tačiau taip neįvyko, bet jeigu tai būtų įvykę, mes būtume balsavę prieš, kadangi e, yra priežasčių nebalsuoti už. Aš nebuvau patenkinta tuo, kad reikėjo nukelti balsavimą. Dėl SWIFT susitarimo buvo labai akivaizdžių priežasčių nukelti tą balsavimą, tačiau mums tai nereiškia, kad balsavimas turi e, būti atidėliojamas iki begalybės ir e, ilgai būtų laikomasi laikino susitarimo. Mes esame suinteresuoti, kiek įmanoma greičiau patvirtinti tikrai e, rimtai naują susitarimą dar iki vasaros kad galėtume žinoti, kaip būtų galima elgtis su e, duomenimis ir kaip jais būtų galima keistis. Duomenys yra labai svarbus ir aš noriu pasinaudoti progą e, pasiaiškinti klausimą apskritai, duomen, kokiais duomenimis galima keistis. Uh, Keleivių duomenys e, apima įvairiausias, e, įvairiausias, 19 įvairių kategorijų įrašų. Dėl e, Iš tų skirtingų įrašų yra sudaromi asmeniai profiliai, vadinamieji profiliai. Ir kai neturėdami susitarimo mes E, tarsi ir neturėtume jokio intereso keistis tokiais e, duomenimis. Tai reiškia, jie apskritai būtų iš, ištrinami. Tačiau, e, kai toks sustarimas egzistuos, klausimas kyla, kaip tai, tais duomenimis turėtų būti keičiamasi, kiek laiko jie galėtų būti saugomi ir kada jie turėtų būti ištrinami. Ypač turėtume būti. Uh, Turėtume atsižvelgti į e, uh, įvairiausius e, principus, e, kurie yra taikomi šioje srityje, pažiūrėjau, jungtinėse valstijose. E, tie principai ne visada sutampa su mūsų kriterijais. Kai mes sutarsime dėl būsimo susitarimo, reikėtų harmonizuoti tokius standartus. Taip pat, kam reikėtų taiky, naudoti tokius duomenis, taip pat reikėtų pasiaiškinti buvo sakoma ir nuolat tvirtinama, kad mes kovojame su terorizmu. E, mes kalbame apie tikrai rimtus nusikaltimus, apie kuriuos reikia kalbėti, tačiau turime e, išpasiaiškinti ir detalės. Mes žinome, kad ES teisinės sistemos yra labai skirtingos ir tai gali reikšti, kad apibrėžimas, kas yra rimtas nusikaltimas, gali būti labai nevienodas. Tai reiškia, jog mes turime konkrečiai įsigilinti į tuos dalykus prieš sakydami, kad norime kovoti su rimtais nusikaltimais. Aš tikiuosi, kad ateityje įgyveninant šį susitarimą bus reguliariai keičiamasi informacija tarp kompetitingų institucijų tarybos pirmininkas minėjo, kad jau buvo padaryta tas e, pirmas, pirmoji, atlikta pirmoji susitarimo su jungtinėmis valstijomis peržiūra, tačiau jos rezultatų mes iki šiol neturime. E, jie pateikti vasario mėnesį, tačiau mes apie juos nieko nežinome. Taigi mes tikimės, kad ateityje e, ne tik sužinosime apie tai, kad yra atliek, atliekami tokie žingsniai, bet ir galėsime supažinti su jų turiniu. Taip pat manau, kad labai svarbu su, e, parengti labai vien, vienodą, vieningą susitarimą, e, remiantis likščiolinėmis diskusijomis. E, aš tikiuosi, kad mes toliau, mūsų pozicijos bus suderinamos ir mes visi pasieksime bendro sprendimo priimant tokį susitarimą. Ačiū. Pone Intvel, 3,5 minutės. Colleagues. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Kaip pranešėja, pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų ir malonų ir vaisingą bendradarbiavimą, kurio rezultatas yra bendra rezoliucija. Aišku, tai nėra paskutinė diskusijų stadija ir dar tekstas bus toliau tobulinamas. Šiandieną kalbame apie tai, kad taryba prašo mūsų sutikimo dėl dviejų susitarimų su JAF ir Australija. Austra Parlamentas visuomet labai kritiškai vertino keliaivių duomenų įrašų perdavimą. 2004 metais parlamentas anuliavo susitarimą su JAF. Jį e, svarstė Europos teisingumo teisme. Ir jeigu dabar dabar vėl mūsų prašomas pritarti tiems susitarimams. Tačiau na, parlamentas kita vertus visuomet bandė e, draugiškai e, bendrauti ir mes manome, kad dėja dėl šio sustarimo gali kilti problemų keleiviams ir vežėjams. Taigi mes prašome, kad balsavimas būtų atidėtas ir kad komisija apsvarstytų nuoseklų pasiūlymą dėl duomenų perdavimo atsižvelgiant į konkrečius principus. Labai džiaugiuosi, kad taryba ir komisija pritarė šiai strategijai ir ketina lankščiai ir greitai dirbti. Skatiname komisiją pateikti duomenų, keliaivių duomenų įrašų paketą iki vasaros atostogų. Toks bendras nuoseklus požiūris būtų pragmatiškas dalykas, kai vis daugiau valstybių reikalauja keliaivių duomenų įrašų perdavimo. Na ir žinoma, yra susitarimas su Kanada, kurios statusas nėra visiškai aiškus, taip pat pasiūlymas dėl ES keliaivių duomenų įrašų. Šioje, šiame rezoliucijos projekte yra išdėstomi pagrindiniai principai reikalavimai dėl keliaivių duomenų įrašų paketo. Ir tai yra mūsų sąlygos, kurias patenkinus pritarsime susitarimams. Pagrindinis elementas, pagrindinis žodis čia šiandieną yra proporcingumo principas. Kadangi reikia įtikinamai parodyti, kad nebūtų įmanoma pasiekti to paties rezultato mažiau radikaliomis priemonėmis. Tai yra pagrindinis principas. Mes konkrečiai turime įvertinti ESTA ir API duomenis, turime aiškiai daryti skirtumą tarp masinio duomenų rinkimo ir naudojimo, kalbant apie visus keleivius, kai yra automatiškai surenkami tie duomenys ir kita vertus, e, kai yra tikrinama tikrinami įtariamieji žmonės, kurie yra e, patekę į kažkokį tai sąrašą, kurie būtent e, yra lėktuve. Taigi turime daryti didelį aišku skirtumą. Taip pat yra ir tikslo paskirties tam tikri apribojimai. Mes reikalavome, kad duomenys būtų naudojami tik tai teisės saugos ir saugumo tikslais. Remiantis labai griežtais apibrėžimais, kas yra organizuotas nusikalstamumas ir organizuotas terorimas. Turime aiškiai apsispręsti, apie ką eina kalba. Uh, Keliaivių duomenų įrašų panaudojimas e, turi atitikti duomenų apsaugos standartus. Tai mūsų pagrindinė atsakomybė atstovauti savo ES piliečiams, jų interesams. Jie turi teisę žinoti, kad tarptautiniuose santykiuose ir vidaus politikoje mes laikomės ES teisės aktų. Ir galiausiai, ponia pirmininkė, pripažįstame, kad reikia teisės saugos ir saugumo institucijas aprūpinti reikiamomis priemonėmis, kad jie galėtų susidoroti situaciją dabar, kai yra beprecedentinis keliaivių mobilumas. Taip pat užtikrinti reikia keliaivių e, piliečių teisės ir laisvės. Aš manau, kad tai yra unikali galimybė pasiekti teisingo rezultato. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Albrecht. Pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Nekartosiu to, ką minėjo kolegos. Jie pateikė tikrai teisingas pastabas. Keletą komentarų tik tai. Nežinau, ar matėte filmą Minority Report. Jeigu nematėt, norėčiau parekomenduoti, pažiūrėti. Ten kalbama apie ateities policijos tarnybas, kurios e, naudoja tam tikras priemonės, norėdamos suimti žmonės, e, remiantis jų E, nusikaltimais, kuriuos jie dar ketina padaryti, nors jie to dar nepadarė. Jie kaip ir įsijaučia į e, tą žmogaus būsną, bando įprognozuoti jo veiksmus. Na paskui pats policininkas yra užpuolamas ir e, kyla didžiulė suirutė. Na, per daug nekalbėsiu apie tą filmą, bet nekontroliuojama prieiga prie visų keliaivių domenų įrašų visame pasaulyje tam, kad būtų sukūrimi tam tikri žmogaus profiliai. Tai primena man tą filmą, visą tai vyksta nuo 2000 nuo rugsėjo 11 įvykių ir toks nekontroliuojamas duomenų panaudojimas prieštarauja ne tik ES asmens duomenų apsaugos standartams, bet ir E, habeas corpus principui, e, nekaltumo prezumcijai, kitiems bendruoj, bendriesiems teisės principams. JAV, Australijos sustarimas dėl PNR nu, duomenų naudojimo pažeidžia labai svarbias ES konstitucinės teismės, mūsų teises, pagrindinės teises ir laisvės. Ir mes kaip parlamentas tam tikrai negalime pritarti. Todėl prašome komisijos ir tarybos parengti naujus darybinius įgaliojimus, kurie apsaugotų mūsų piliečius nuo tokių prezumcijų, kad jie gali kažkada padaryti nusikaltimą. Ačiū dabar ponas Černeckis, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Nesu galbūt toks žinomas filmų kritikas, kaip anksčiau kalbėjęs delegatas mm, narys. Tad e, galbūt nereikėtų pereiti prie tokių diskusijų. Aš norėčiau kalbėti apie, šios, apie šią temą, kurią mes dabar nagrinėjame. Man atrodo, kad e, PNR duomenų naudojimas yra pakankamai suprantamas reiškinys, nes e, tam tikrų duomenų rinkimas gali padėti kovoti su nusikalstamumu. Tačiau šita teisė gauti duomenimis, e, duomenis tapo tam tikru e, konfliktu tarp institucijų, tam tikra kova. Man atrodo, kad ir mano nuomonė šitas projektas valdybos buvo patvirtintas savavališkai be konsultacijų su parlamentu. Ir dėl to mes tampame e, tokio projekto priešininkais, nors projektas galbūt pagrystas tam tikrais logiškais pagrindais, bet e, buvo apeita e, parlamento teisė įvertinti šitą projektą, buvo e, atimta teisė politiškai apsispręsti, išsakyti politinę poziciją. Man atrodo, kad tokiu būdu PNR priešininkai gavo naujų jėgų, naujos, įta, na, naujos medžiagos. Ir na, vien dėl to, kad buvo aplenktas parlamentas ir jo kompetencija vertinti tokius dalykus ir taip atsitiko ne pirmą kartą. Mes šiandien turėtume jau labai aiškiai e, parodyti tarybai, kad gal užtenks jiems rodyti aroganciją, užteks jiems uh, E, veikti savavališkai ir e, žudyti tokių gerų iniciatyvų, nes e, tokios iniciatyvos galbūt ir gali padėti kovoti su organizuotų nusikalstamumu, su mafija ir kitomis blogybėmis, bet tai turi būti daroma tinkamai. Dėkuoju. Dabar ponė Svensson. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti anksčiau kalbėjusiems, norėčiau padėkoti ponui Albrechtui E, dėl palyginimo su filmu Minority Report. Aš manau, kad kartais visai naudinga panaudoti tam tikras kultūrinės nuorodas, teikiant savo argumentus. Taip pat e, manau, kad visiškai naudinga kartais kritikuoti ir tai, kas vyksta visuomenėje, tam tikras tendencijas. Aš norėčiau padėkoti taip pat kitiems, kurie kalba apie mūsų asmens neliečiamumo užtikrinimą, e, apie asmens teisų apsaugą. Vakar iš ministro girdėjome, kad aviacija yra žingsnis mūsų evoliucijoje, tai yra viena iš mūsų pagrindinių teisių ir tai, to reikia nepamiršti, kalbant apie PNR, kadangi keleivio domenų įrašų naudojimas e, kartais apsprendžia, kas turi teisę skristi, o kas neturi teisę skristi ir suprantama, tai daro įtaką žmonių teisiai ne tik laisvai judėti, bet ir pažeidžia mūsų piliečių teisę pasinaudoti tam tikromis tarptautinėmis konvencijomis. Manau, kad ES tenka tikslas apsaugoti laisvą žmonių judėjimą, mes šaliname vidinės sienas, gernimės kelionės e, kokybę, tačiau tuo negali pasinaudoti bėg, pabėgėliai, prieglopšio prašytojai ir panašios kategorijos, o tarp šių žmonių yra labai daug moterų ir vaikų. Ir kiti žmonės turi nuspręsti, ar e, jie turi teisę, kiti sprendžia už juos, ar jie turi teisę skristi ar ne, o kartais nuo to priklauso ir tų žmonių gyvybė. Mes turime labai rimtai pagalvoti apie tai, kaip e, galima panaudoti keliaivių domenų įrašus. Reikia nepamiršti piliečių laisvių, tarptautinių konvencijų, pilietinių teisų ir laisvių. Dėkoju. Pono Molcerio salėje nėra, dabar iš karto suteiksiu žodį ponui Busetil. Dvi minutės. Grazie, signora President. Ačiū pirmininkė. Tris dalykus komentuosiu. Pirma, dabar kalbame apie SWIFT. Ir turime kai ką išmokti iš šio atvejo. Parlamentas turi pasimokyti iš to. Jei jau gavome daugiau galių, tai kartu gavome ir daugiau atsakomybės. Tokios strategijos šiuo atveju ir laikėsi parlamentas. SWIFT atveju parlamentas suvokė, kad su papildomis galiomis jam teko ir papildomas atsakomybės. Ir tai labai reikia pabrėžti. Antras komentaras. Ar tikrai šitas sustarimas svarbus? Mano nuomonė, jis nepaprastai svarbus. Svarbi yra mūsų kova prieš terorizmą. Tai svarbu dėl piliečių saugumo. Mes esame atsakingi prieš piliečius. Jei kažkas atsitiks piliečiams, jie atsigręš į mus ir paklaus mūsų, ką padarėte, kad mus apsaugomite. Ir trečias komentaras. Ar čia keliami klausimai dėl duomenų saugumo ir piliečių privatumo apsaugos? Taip, būtent tokie klausimai ir problemos iškyla. Būtent todėl mes turime parengti tokį susitarimą, kuris nepažeistų piliečių interesų, kuriame būtų atsižvelgta jų privatumą. Todėl mums pateikta rezoliucija vertintina kaip protinga, subalansuota, joje aiškiai išdėstyta, ko parlamentas nori, kokie jo tikslai. Čia aiškiai parodyta, kad savo galės mes naudojame su atsakomybė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Ačiū. Toliau Alkadraui. Tris minutės. Ačiū pirmininkė, kolegos, tarybos ir komisijos atstovai. Diskusijos dėl keleivių įrašų yra panaši į SWIFT diskusiją. Čia reikia rasti pusiausvyrą tarp saugumo ir privatumo. Tai lygiai vienodi dalykai. Europos aviacijos pramonė pastarosiamis dienomis susiduria su didžiuliais sunkumais. Ir akivaizdu, kad keleivių ir prekių transportas yra mūsų visuomenėje šio laikinėje nepaprastai svarbu. Kiekvienas iš mūsų anksčiau ir vėliau naudojasi lėktuvų skrydžiais. Tai susiję su daugybę duomenų kiekvieną kartą, kai mes krendame ir nelabai žinome, kas juos saugo ir kam naudoja. JAV valdžios įstaigos naudojasi jau seniai įvairiais duomenų šaltiniais, spręsdami, ar žmogus yra įtartinas, ar jisai gali gauti vizą, ar jis turi būti patikrintas oro uoste. Nesiniai aš Vašingtonė lankiausi PNR duomenų centre ir ten dirba žmonių grupė keura parą, jie filtruoja, tiesiog e, sijoja žmonių sąrašus, ypač tų, kuriems po to neleidžiama atvykti į JAV teritoriją. Ir jokios administracinės apeliacijos neįmanoma pateikti, jeigu atsisakoma at, leisti atvykti į JAV teritoriją. Mes turime pasistengti nustatyti minimalius standartus šitoje srityje. Tai turėtų būti aiškiai apibriešta, tai turėtų atikti Europos domenų apsaugos standartus. Čia aš turiu omeny atvejus, kai duomenys perdodami trečiosiam šalims. Reikia daugiau aiškumo dėl vadinamųjų jautrių PNR duomenų. Nes daugelis dalykų dar gali būti įvairiai interpretuojami. Mums reikia naujų įgaliojimų dėryboms. Ir e, komisija ir taryba su mumis bendrabiauja labai konstruktyviai. Tikiuosi, kad šitas klausimas bus išspręstas. Ačiū toliau, ponė Sargentinį. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas, ši situacija buvo įtempta, tačiau įtampa slūksta. Mes išgirdome pranešimą, išgirdome komisijos ir tarybos pasisakymus. Pritariu pasiūlymui, kad būtų parengtos vienos gairės dėl visų PNR duomenų susitarimo ateityje. Turime atsižvelgti į proporcingumo principą būtent, kad turi būti perduodami tik tie duomenys, kurie reikalingi tikslui, tai yra kovai su terorizmu. Toks turi būti tikslas ir jokių kitų tikslų, tikslų nereikėtų kelti. Turime užtikrinti, kad duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei reikia, turi būti nustatytas aiškus laiko terminas. Ir taip turime užtikrinti, kad būtų apsaugotos žmonių pagrindinės teisės. Sutartis dėl žmogaus pagrindinių teisių yra privaloma sutartis ir jinai turėtų įtakoti PNR susitarimą. Aš raginčiau komisiją kreipti šio klausimo Europos agentūrą dėl dėl pagrindinių laisvių. E, dėl pagrindinių laisvių. Kai piliečiai vyksta į JAV, dažniausiai jie naudojasi trečiosios šalies, tai yra oro bendrovės paslaugomis. Ir duomenys reikia, tenka perduoti tam tarpininkui, tačiau oro bendrovės nesada nori atlikti tą vaidmenį. Ačiū toliau, ponia Ernst, vieną minutę. Bei den Wolken, wie sie Liedermacher Reinhard May in seinem Lied mal besungen hat, wird durch ein Abkommen mit den USA über den Ab Pirmininkė, mes turime susi sudarę susitarimą su JAV dėl keliaivių duomenų perdavimo, tačiau akivaizdus piliečių teisių apribojimai Yra buvę atveju, kai žmogui neleisdavo įskristi į JAV teritoriją arba ją kirsti dėl tam tikrų nesusipratimų. JAV valdžios institucijos renka įvairiausius duomenis. Pavyzdžiui, vieta, kur asmuo įlipa į lėktuvą, kokio maisto jis pageidauja skrydžio metu ir taip toliau tai masinis duomenų rinkimas ir mes turime atmesti, mes turime atmesti dabartinę sustarimo formą. Todėl mes nepritarėme dabartiniai rezoliucijos formai. Ji netikslinė, netikslinga, neproporcinga, nenaudinga. Neturėtume leisti proaktyvios rizikos analizės, nes tai taip pat pakirstų mūsų teisės. JAV įstatymai dėl privatumo neturėtų kištis į ES piliečių privatumą. Ačiū. Toliau ponas Manfred Weber, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, brangus tarybos pirmininkė, aš taip pat norėčiau padaryti nedidelį palyginimą su diskusijomis dėl SWIFT. Man labai buvo džiugu išgirsti, kad tarybos atstovai kelia naujus tikslus. Aš šiek tiek nustebau išgirdęs, kaip taryba reaguoja į diskusijas dėl Sabonos sutarties. Aš tikiuosi, kad mes panašios minties laikysimės, kai diskutuosime dėl PNR. Ir e, kitas pastaba, mes turbūt visi pritarėme dėl E, teisinio avialinijų ir piliečių saugumo. Tokie susitarimai iš tiesų yra labai svarbus. Mūsų pagėdaujami standartai yra pridėtinėje rezoliucijoje patikslinami. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminti, priminti, tai yra klausimas netiesiogiai susijęs su sutartimi, bet su klausimu, kurį čia aptarinėjame. O būtent su klausimu, ar tai Europinį registrą. Paskutinė teroristinė grėsmė mums kilo Detroito atveju, kai teroristas lipo į lėktuvą vykdamas į Detroitą. Mes žinojome, kad šitas žmogus pavojingas, tačiau tie, kurie turėjo spręsti patekti jam į lėktuvą ar nepatekti, neturėjo reikiamos informacijos, kuri galėtų to žmogaus į lėktuvą neleisti. Taigi aš e, tikrai nemanau, kad mes nežinotumėm, kas yra tie pavojingi žmonės, bet reikia padaryti taip, kad reikiami duomenys nu, nukeliautų į reikiamą vietą, kad galėtumėm iške, išvengti sunkumų. E, Toledė tarybos vadovas paprašė geresnio informacijos įjungimo į tinklą. Deja, E, vidaus reikalų ministrai į tai neatsižvelgė, jie tiesiog e, pagalvojo, kad geriausia būtų pradėti rinkti naujus duomenis. Manau, kad ministrai taip ir galvoja, geriau rinkti naujus duomenis, bet ne to reikia daryti, reikia žiūrėti, ką daryti efektyviau, efektyvesniai kovai su terorizmu. Pone Fajan, dėkoju pirmininkė. Aš žinau, kad visi mes parlamentarai suprantame, jog svarbu surinkti tinkamą informaciją, kad galėtume užtikrinti skrydžių saugumą. Chaosas oro erdvėje šiais laikais, šiomis dienomis parodė, kiek daug žmonių keliauja lėktuvais. Matome statistiką iš avialinijų apie laukimo sąrašą, apie žmonių laukiančių skrydžių sąrašą. Kiekvienas žmogus, norintis skristi lėktuvu, gali perduoti duomenis apie save toms tarnyboms, kurios kovoja su nusikalstamumu. Aš dėl to problemų net nematau. Ir jeigu aš e, Twitteryje paskelbiu kažkokią informaciją, nieko prieš, kad ta informacija būtų panaudota atitinkamų tarnybų. Na, galbūt reikėtų paminėti tik tai, kad PANIR susitarime nėra aiškių kriterijų apie tai, kokius duomenis galima perteikti ir mm, kaip e, sužinoti, kodėl tie duomenys yra reikalingi. Nėra numatyta galimybės paklausti priežasčių. E, na, tikimės, kad šitas sustarimas bus atitinkamai pakoreguotas, gal net iki vasaros ir kad e, atitinkami sustarimai su atskiromis šalimis taip pat bus atitinkamai parengti, kad būtų užtikrinta tinkama asmens domenų apsauga. Kokiu kaip priemonėms mes, kad galėtume apsaugoti PNR domenų netinkamą naudojimą, netinkamiems tikslams. Žmonių skirsimas į tam tikrus profilius priklausomai uh, nuo jų rasės, nuo jų religijos, nuo seksualinės orientacijos, amžiaus ir panašiai. Tai turėtų būti nepriimtina. Norėčiau Jums priminti, kad pačios domenų rinkimo sistemos nepakaks. Tai neužkirs kelio teroristiniam išpoliui. Būtina užtikrinti veiksmingą keitimąsi duomenėmis tarp operatyvinių, tarp tyrimų tarnybų. Tai galėjome labai aiškiai suprasti ir kalėdų, praėjusių kalėdų metu, kai e, pavyko vienas teroristinis išpolis lėktuviai Detroitą. Tad mes turime siekti geresnio bendradarbiavimo kovodami su terorizmu. E, sustarimas tikrai yra reikalingas, kadangi jis garantuoja saugumą visiems mūsų piliečiams. Kita vertus, visiškai pritariu tam, jog neturėtų būti pažeistos Europos piliečių teisės, neturėtų būti keišamas į mūsų gyventojų asmenį gyvenimą, privatumas turėtų būti užtikrinamas. Dėkuoju dabar ponė Lichtenberg, dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė, tai yra antra tema susijus, nagrinėjama šiandien susijusi su sustarimu su jungtimis valstybėmis ir antra susitarimas, dėl kurio kyla daug rūpeščių. Dėl to aš pritariu domenų priežiūros e, pareigūnui Bustingsui, kad reikia parengti bendrą sustarimą dėl domenų apsaugos transatlantinių lygių. Tad tai reikėtų padaryti ir manau, kad ir viena ir kita šalis būtų patenkinta tokiu sutarimu, įspręstų daug įvairių problemų. Man atrodo, kad e, saugumas rūpė ne tik mums, bet ir kitoje Atlanto pusėje. Na, o mes kaip Europos parlamentas turėtume užtikrinti, kad mūsų komisija atsižvelgtų ne tik į tai, kas siūlo Junktinės Amerikos valstijos, bet ir į mūsų lūkesčius. Nepamiršt, jeigu komisija nepamiršta mūsų standartų darybų metu, reikėtų aiškiau apibriežti, kas yra sunkus nusikaltimas, tai ypatingai svarbu. Taip pat reikėtų, kaip galima aiškiau, įvardinti, kaip duomenis galima koreguoti ir aišku, tada mums reikia prieigos prie tų duomenų. Jeigu to nebus suteikta, tai sustarimui nepritarsime. Dėkuoju dabar Koelo, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ministrė, ponė komisarė. Mus neramina tai, kad Amerikai perduodami PNR duomenys. Tie duomenys gali būti saugojami metų metus. Ir tikrai jokios teisinės apsaugos nėra piliečiams, kurie neturi Amerikos pilietybės. Susitarimai su Kanada buvo priimtinesni, nes ten buvo numatyti tam tikri saugum, saugikliai. O be to, teisminė institucija buvo numatyta kontroliai atlikti. Aš sakyčiau, kad būtent bendros taisyklės turi būti sukurtos, kuriomis reikėtų vadovautis, da, sudarant susitarimus su trečiosiomis valstybėmis. Dabar mes tiesiog uh, uh, patekome po griūtimi įvairių prašymų pateikiamų iš įvairių valstybių dėl privačių asmeninių duomenų. Aišku, reikėtų kažkokios vieningos sistemos, kuri veiktų ES ir reikėtų, kad toje sistemoje dalyvautų Europolas. E, komisarė pirmininkė, e, aš manyčiau, kad tas susitarimas bus naudingas tik tais tada, jeigu bus užtikrintas proporcingumo ir abipusiškumo principas duomenys saugant. Duomenys gali būti pateikiami, jie, mūsų gali būti pateikiami duomenys, tačiau duomenų nereikėtų e, kaupti trečiosioms organizacijoms turinčioms prieigą prie mūsų duomenų bazių. Aš manyčiau, kad reikėtų parlamento balsavimą atidėti, kad gautumėm kad, kad, kad e, darybose labiau išsikovotumėm tai, ko norime. E, ačiū paskui. Dabar keliai procedūrą, ponė Tikau. Pone pirmininkė, ponė komisarė, duomen, asmenių duomenų apsauga yra viena iš Europos piliečių pagrindinių teisių. Lisabonos teisė konsoliduoja anksčiau buvusias nuostatas į e, ir padaro jas privalomomis pagal e, privalomų teisų hartiją. E, Visą tai turi atitikti 46-47 direktyvą. E, reikalaujama, kad kiekvienas mm, susitarimas turi būti pasirašomas tada, jeigu jį pasirašantieji asmenys atitinka reikalavimus keliamus tuose dokumentuose. Do, duomenų kaupimo e, ir saugojimo centras turi būti įkurtas tam tikroje kurioje nors šalyje ir vykti tik tais ten, kur veikia ES teisė. Tačiau, pirmininkė, kaip gali pritarti tokiam susitarimui Europos piliečiai? Pirmininkė, kadangi niekas daugiau pasisakyti neprašo, tuomet Lopės Garito. Jis apibendris pirmąją diskusijų dalį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau apsiriboti trimis pastabomis ir jas pateiksiu kaip išvadas mūsų tokioms svarbioms diskusijoms. Ponas Weberis mums šnekėjo apie europinį, e, europinį duomenų e, PNR ar tokia sistema gali egzistuoti. Mes iš tiesų labai palankiai žiūrėtumėm į tai, kad e, oro kelių vykstančių keliaivių duomenys būtų atitinkamai perduodami, todėl norėtumėm, kad komisija atliktų atitinkamą studiją bei parengtų direktyvą, kuri reglamentuotų šitą klausimą. Ponios Infeld rezoliucijos projekte yra sakoma, kad turi būti poveikio analizė, poveikio analizė atlikta. Atsižvelgiant į tai, kad duomenys yra mm, konfidencialus, reikėtų atsižvelgti į du principus. Pirmiausia, į proporcingumo principą ir reikėtų pasižiūrėti, iki kiek toli galima mm, vystyti Europos sąjungos reglamentavimą, žinoma, nepamirštant saugoti fundament, fundamentalių teisių. Pone Fajo klausė, e, kokių priemonių reikėtų, kokias priemonės reikėtų pasitelkti. Aš manyčiau, kad čia galėtų būti pavyzdys mūsų diskusijos dėl SWIFT. Mes galėtumėm turbūt susitarti dėl principų, kurie turėtų veikti E, asmeninių duomenų apsaugos srityje, savo e, asmeninių duomenų, savo imidžo apsaugos srityje. Žinoma, gali būti pažeidžiamo žmogaus teisės, o tada jau reikėtų tą klausimą e, labai atsargiai spręsti, kaip, kaip kad elgiamės ankstesnė diskusijose. Ir dar vienas bendras pamastymas. Man atrodo, kad saugumas ir laisvė yra du principai, kurie gali prieštarauti vienas kitam. Ta prasme, kad kuo daugiau mes e, būsime užsitikrinę saugumą, tuo mažiau turėsime laisvės jeigu mums reikia apsaugoti e, tas e, fundamentaliasias teisės, tai tada e, bus mažiau laisvės, Bet tai netiesa. Tai yra tokie principai, kurie turi papildyti ir sustiprinti vienas kitą. Laisvė ir saugumas būtent ir laisvė ir saugumas yra tokie principai, kurie turi eiti per visą ES e, teisę bei Lisabonos sutartį tiesiog raudonų siūlų. Jūs žinote, kad yra pagrindinių teisų hartija prie, pridėta prie, Euro, e, prie Lisabonos sutarties. Tai yra šventa hartija ir jos jokių būdų pažeisti negalima, jos bet kokiu atveju reikia laikytis. Savaime suprantama, mes turime tokią tendenciją, kad viską žiūrime, į viską žiūrime iš trumpalaikės perspektyvos, tačiau reikėtų pasižiūrėti ir kokių veiksmų galėtumėm imtis užsitikrindami saugumą ilgalaikę prasme, ilgalaik, ilgesnėje perspektyvoje. Reikia, kad tai būtų efektyvios priemonės, o tuo pačiu kad e, privataus gyvenimo e, apsaugos principai prisidėtų prie gyventojų saugumo didinimo. Ačiū, sako pirmininkė, nuo komisijos pasisakys ponė Vanstrom. Dėkuoju, gerbėmi nariai. Aš mačiau filmą My Minority Report. Tikrai įdomus ir pakankamai bauginantis filmas. Tikrai neketiname siekti tokių pačių rezultatų savo pasiūlymų. Debatai buvo įdomus, konstruktyvus. Yra iš tikrųjų panašumų tarp šio sustarimo ir TFTP terorizmo finansavimo siekimo programos. Reikia galvoti, kiek tai padeda kovotis nuokalstamumu taip pat ir kiek padeda e, tai užtikrinti proporcingumo principą, panaudojimą pagal paskirtį ir taip toliau. Man atrodo, kad e, dėl ankstesnio sustarimo sukaupta patirtis galėtų labai padėti šiuo atveju ir tikrai mūsų, mums yra labai svarbi jūsų nuomonė. Man atrodo, kad FTP susitarimo Dėrybos e, tarp trijų institucijų jau parodė, kad galime dirbti kartu, parlamentas, taryba ir komisija, spręsdami tokius svarbius ir jautrus klausimus. Manau, kad galime pasiekti ir gerų rezultatų. Aš klausiausi įdėmiai vykusių diskusijų, skaičiau jūsų pranešimą. Manau, kad jis gerai subalansuotas ir turi tikrai e, protingų pasiūlymų ir esu pasiruošusi su jumis diskutuoti, kalbėtis. Klausimų metu jau esu pažadėjusi parlamentui pateikti visų kovos su terorizmu priemonių apžvalgą, priemonių, kurias galima taikyti ES lygiu, tai aš sakiau, jas visas įvardinsiu ir pristatysiu, aptarsiu su jumis. Taip pat pakalbėsiu apie domenų apdarojimą, duomenų mainų sistemas, visą tą jų architektūrą. Man atrodo, kad tai yra taip pat labai svarbu. Apžvelgti tendencijas šioje srityje tai padės mūsų diskusijas nukreipti tinkamą vagą. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami parlamento nariai už šią diskusiją. Ačiū komisarė ir Jums už šitą bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad jisai bus vaisingas. Diskusijos baigtos, kaip ir ankstesnėjuoju atveju. E, šiuo klausimu balsuosime gegužės mėnesio sesijoje.